Pirmasis e, klausimas yra susijęs su padėtimi Sirijoje. Turime išklausyti Europos komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimų. Ką tik man buvo pranešta, kad ji negalėjo atvykti ir jai atstovaus Lucin de Creighton. kuri pristatys šią temą parlamentui šiandien. de caza del ojo del presidente y tampoco se aplicará en este debate el. el... Eh, Mes eh, netaikysime eh, žydrosios kortelės procedūros per šią diskusiją. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį e, ministrai Kreitin. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai. Leiskite man e, vyriausiosios įgaliotinės Catherine Ashton vardu pristatyti Jums naujausią informaciją apie tai, kaip ES vertina padėtį Sirijoje. Esu tikra, kad visi esantys čia sutinkame, kad dar negalima įžiūrėti politinio sprendimo dviejus metus užsitęsusiam konfliktui Sirijoje. ES ir tarptautinės bendruomenės remiamas politinis procesas, e, kuris e, turėtų atnešti tikrai sprendimą, dėja vis dar e, nepadarė pakankamai pažangos. Lygiai taip pat nėra ženklų, kad Asado e, režimas pats e, būtų pakeitęs savo poziciją. Mes visi girdėjome prezidento Asado nepriimtiną kalbą. E, kai taip ją įvartino e, daugelis mūsų partnerių ir e, jungtinis ypatingas įsigaliotinis Brahimi. Iš mūsų pusės ES oficialūs pareiškimai išlieka nedviprasmiai. Asadui e, nėra vietos Sirijos politinėje ateityje. ES nepailsdama dirbo su visais partneriais dvi šalių, daugia šalių ir tarp institucinių lygmenių, bandama išspręsti visą eilę aktualių klausimų politinės pastangos ir toliau dedamos. Ir turbūt neverta net prisiminti, kiek daug e, kasdien Briuselyje yra imamasi diplomatinių demaršų, kaip ir e, Europos ir pasaulio valstybių sostinėse. Mes iš savo pusės e, galime pasikliauti vyriausios įgaliotinės pastaruoju pareiškimu dėl Asado kalbos. Ta, taip pat galime pasikliauti Europos tarybos E, išvadomis primtomis gruodžio mėnesį, kuriomis labai plačiai kalbama apie ES požiūrį į Sirijos tragediją. Mes taip pat turime paminėti, <clears throat> kad sankcijų sistema yra išplėsta. Oficialiai yra pripažinta Sirijos revoliucinė koalicija ir opozicinės pajėgos kaip, um, kaip oficiali liaudės atstovė. Mes ir toliau e, bandome uh, E, išsiaiškinti, ar negalima rasti kitų sankcijų e, režimui spaudimą padidinti. Europos Sąjunga e, dėkoja ir vertina pono Brahimi pastangas, jo ryštingumas leis pasiekti veiksmingą sprendimą. Ir tą matėme per pastarosius mėnesius. Mes stebėjome labai atidžiai uh, pono Brahimi veiklą ir taip pat labai atidžiai stebėsime jo ataskaitą Junktinių taukų saugumo tarybai sausio 29. Jis negalėjo dalyvauti užsienio reikalų taryboje sausio mėnesį, bet mes jį pakvietėme į tinkamą posėdį vasario mėnesį. Tuo pat metu ES e, sugebėjo sustiprinti veiksmus, kuriais bandoma padėti e, Sirijos gyventojams susidurančiai su konkrečiais iššūkiais. Tai iššūkiai yra susiję su pa, tuo, kad šimtai tūkstančių žmonių virsta pabėgėliais ir traukiasi į Sirijos kaiminės valstybės, o žiema šiemet yra nei, neįprastai šalta. Europos e, taryba įpareigojo užsienio reikalų tarybą imtis visų įmanomų e, būdų paremti opoziciją ir suteikti daugiau paramos e, civiliams gyventojams. Šis klausimas taip pat bus svarstomas sausio 31 dieną, kai susirinks užsienio reikalų ministrai. Nors finansų taryba yra tik sprendimo dalis, jis leidžia kai kuriuos tų, iššūk... leidžia kai kuriuos tų iššūklių sušvelninti. Po paskutinės diskusijos Europos parlamente ES beveik du kartus padidino visų rušių pagalbą Sirijos, e, e, tiekiamą Sirijos viduje ir už jos ribų. Šiandien apie 500 milijonų eurų, iš jų maždaug 350 milijonų yra humanitarnė pagalba, yra skiriama ilgalaikiams e, veiksmams pabėgėliams paremti, Sirijos jaunimui paremti ir gyventojams, kurie kenčia dėl neramumų, įskaitant uh, E, pagalbą užtikrinant jiems švietimo galimybės ir e, pabėgėlių informavimo kampanijas. ES taip pat e, remia konkrečius veiksmus, tokius kaip regiono apsaugos programą, kuriame bandoma sukurti iš namų išvarytų Sirijos gyventojų geresnės gyvenimo sąlygas tiems žmonėms sukurti. E, žinoma, dirbti reikia žymiai daugiau, nes, e, kaip sakiau, klimato sąlygos šiuo metu yra labai prastos ir e, pabėgėlių skaičiai vis didėja. Taip pat didėja žmonių Sirijos viduje išvarytų iš namų. Aš norėčiau pagirti komisijos narės Georgievos ir jos personalo darbą šiuo požiūriu. Mūsų pastangos taip pat jau dabar yra orientuotos į ateitį, į tai, kas atsitiks, kai konfliktas baigsis. Ta, Tuo metu taip pat reikės finansinės paramos politiniams pokyčiams, institucijams ir ekonominiams mm, pasikeitimams. ES e, rengia ir prevencinės priemonės, jeigu e, kartais e, iškiltų, būtų panaudotas cheminis ginklas. Šiuo metu mūsų dėmesys yra suteltas labiau į tarptautinį elementą ir uh, E, poreikį e, bendradarbiauti glaužiai su Sirijos kaimynais, tokiais kaip Jordanas ir Turkija. E, per finansinę pagalbą ES žvelgia į tolesnę perspektyvą. Ji galvoja apie nuolatinę paramą daugia šalėms institucijoms, tokioms kaip jungtinės tautos ir ingos pilietinės visuomenės organizacijas, taip pat e, ir e, galvoja apie e, Sirijos nevyriausybinio organizacijų ir pilietinių struktūrų veiklos sustiprinimą. Europos Sąjunga taip pat dalyvaus donorų konferencijoje, kurią inicijavo Junktinių tautų generalinis sekretorius Ban Ki-moon ir uh, kuri įvyko uh, Kuveito emyrė e, sausio, kur vyks Kuveito emyrė sausio 30 dieną. Uh, Viena vertus mes siekiame politinio sprendimo, kita vertus mes tengiamės Sirijos tragedijos humanitarnės pusės nepamiršti, nes humanitarnė tragedija susiformulavo per pastarosius dviejus metus. Net 60 tūkstančių žmonių e, neteko gyvybės, 2,5 milijonų neteko namų, o 500 tūkstančių virto pabėgėliais. Tie skaičiai dėja e, auga nuolat, net ir dabar, kai mes čia su jumis e, kalbamės. Kaip komisijos narė Georgieva jums vėliau pasakys, mes e, nepailsdami kasdien stengiamės e, sušvelninti, palengvinti Sirijos žmonių kančias. Bet mes visi sutinkame, kad tokia tragedija negali. E, tęstis, mums nesijimant daugiau veiksmų ir nekeliant daugiau iniciatyvą. Žinau, kad tarp jūsų yra tokių, kurie manote, kad šiandien daugiau tiesioginės karinės pagalbos opozicijai turėtų būti numatyta. Bet tokia galimybė vis tik dar suskaldytų uh, E, labai visuomenė ir netgi iškyla grėsmė, kad konfliktas dėl to pasidarytų dar e, sunkesnis. Nepaisant visų sunkumo, bejonių ir problemų, mes turime stengtis išlaikyti savo poziciją, mes turime remti Brahimi pastangas, paremti e, taip pat opoziciją ir nuolat turime reikalauti, kad Sirijos vadovai matytų, žvelgtų realybėje akis valstybėje ir galiausiai baigtų visus smurtinius veiksmus šalyje. Ačiū. Ačiū. Dabar išklausysime kalbančių politinių frakcijų vardu. Pirmiausia, penkiom minutėm EPP frakcijos e, vardu. Žodis suteikiamas panui Salafrankai. Pirmininkė, ministrė, komisijos narė. Sirijoje e, baisumai peržengė visas ribas. Vakar 90 studentų laikė egzaminus universitete, bet dėje jie pateko į 60 žuvusiųjų skaičių, kaip kad paminėjo ministrė. Ir norėčiau palinkėti sėkmės pirmininkaujant Europos Sąjungai. Ji pati mums pasakė skaičius, kad e, Sirijoje 2,5 milijono žmonių buvo perkelti, 500 tūkstančių pabėgėlių, e, sugriauta infrastruktūra iki netoleruotino lygio. Mums buvo sakyta, kad tik tai laiko klausimas, kada žlugs Asado režimas, kad tai e, įvyks greičiau negu vėliau. Buvo pasakyta, kad įsijungus Rusijai viskas pasikeis, bet jos pozicija e, pasirodė visai kitokia ir dabar Rusija turi atsakyti prieš tartutinę bendruomenę dėl e, ir Sirijos. Junktinių tautų generalinis sekretorius ir Arabų lygos vadovas susitiko e, Ženevoje praeitą penktadienį. Junktinių E, valstijų atstovai dalyvavo, nežinau, ar, ar, ar Europos Sąjungos atstovai dalyvavo, bent jau žiniasklaidoje apie, apie tai nieko neišgirdome. Ir jų pasisakymai akivaizdus pasako viską, rezultatų nėra. Šią savaitę ponas Brahimil lankėsi Egipte ir jis pasakė, jog situacija ne tik prasta, ji dar gali pablogėti. Ir jei konfliktas tęstųsi dar metus, dar galėtų e, mirti šimtas tūkstančių žmonių, tą būtų galima pridėti prie jau, jau žuvusiųjų e, skaičiaus. Ir e, Sirija virstų prag, pragaro, lik dar ji nėra pragaras. Ir tokia situacija tarptautinė bendruomenė elgesi taip, lyg tragedija neperžengė Sirijos sienų, neišsiplėtė į visą e, regioną. Vertėtų pagirti Prancūziją už ryštą, prezidentas padarė ryštingų pareiškimų. Tačiau e, tik laiko klausimas dabar yra, kada pamatysime, e, ar Asadui pasisteks užlugdyti opoziciją. Dabar taip netrodo. Esant tokiai situacijai, pirmininkė, tarpsinė bendruomenė turimtis veiksmų. Vakar um, klausėmės įdomių diskusijų dėl Malio konflikto kuris gali turėti labai neigiamų pasiekmių, tarptautinė bendruomenė e, susitelkė ir priėmė e, sprendimus. E, šioje salėje kalbėjome apie Prancūzijos iniciatyvą, buvo kalbėta apie galimą skirties zoną Ir Junktinių tautų saugumo taryba iš dalies dėl to sutariama, tačiau kažkas turi būti padaryta. Žinoma, pirmininkė, taip pat akivaizdu, kad negalima pamiršti ir humanitarinio aspekto. Ačiū komisijos nariai Georgievai už pastangas būtent šioje srityje, tačiau ES piliečiai tikisi ne tik tai, kad sąjunga reaguos į Sirijos humanitarinę krizę piliečiai tikisi, kad mes sustabdysime žudynės, kad taikysime priemonės, kurios iš tikrųjų nutrauks tokią gėdingą um, uh, situaciją. Jie tikisi, kad uh, reaguosime į įvykius ir kad tarptautinė bendruomenė ir ES galų gale padarys galą uh, E, Sirijos žmonių kančioms. Ačiū ponui Salafrankai. Dabar socialistų frakcijos vardu. Žodis trim minutėms sutikiamas Veronik de Kaiser. Ačiū, e, pirmininkė, gerbiama ministrė pakeičianti ponę Aštan. Ši diskusija tai yra labai lengva, bet pradžia buvo gera padaryta. Diskusija nelengva, nes tema labai sudėtinga ir aš norėčiau pritarti tam, ką sakė mano draugas Salafranka. Mes čia, Europoje, pir, šiandien būtinai turim apžvelgti konkrečiau, tarsi įvertinti visus demokratinius veiksmus ir e, veiksmus, kurie vyksta vietoje. Šiandien ES mes nuolat kalbame apie įvairiausias priemonės, įskaitant ir karinę intervenciją, bet turime didžiau įvertinti kontekstą. Šiandien mes atsispiriame hipoteze, kad mes, hipoteze, kad mes turime uh, E, pasiduoti laikui. Turime laukti, kol Asadas pasitrauks. Bet mes supraskime, kad laikas ne, ne, ne, nesirutulioja mūsų naudai. Žinome, kokia yra diplomatinė patėdžiai. Jūs kalbėjote apie 60 tūkstančių milijonų, e, apie, e, apie 50, 500 tūkstančių pabėgėlių, bet jų yra daugiau. Mes matėme, kad Alepo universitete įvyko krūvinas išpolis. Teroristai e, tarsi e, siejami su Al-Qaida, jie pasisako prieš režimą. Jūs žinote, kad rusai dabar e, bando apsaugoti Bašarą Lasadą, e, kaip kad buvo ir su iraniečiais. Jūs žinote, kaip elgesi Kataras ir Saudo Arabija. Mes matome, kad uh, padėtis Sirijoje darosi visiškai nevaldomi. Ir tada kyla klausimas, ar iš tiesų laikas E, yra mūsų pusėje, ar mes galime laukti. Ir kai aš Brahami ypatingojo galiotinio pareiškimą pamačiau, aš e, supratau, kad vėl sako, kad reikia laukti aštuonių mėnesių, tada bus ta pereinamoji vyriausybė ir panašiai. Bet aš galiu pasakyti, kad diplomatinė padėtis nepasikeis ir lygiai taip pat vietoje Sirijoje nesu, atsiras laisva Sirijos kariuomenė ar ta kariuomenė bus išlaisvinimo kariuomenė. Aš siriečius labai gerai pažįstu, aš žinau, kad jie trokšta laisvės. Ar mes e, nematome vėl salafistų naujo infiltravimo į tą laisvą kariuomenę. Taigi mums reiškia, reikia detalios padėties analizės ir taip mes galime įvertinti, įve, galėsime įvertinti E, tolesnius veiksmus. Aš noriu padėkoti poniai Georgievai už humanitarinę pagalbą. Jūs padarėte maksimumą ir mes, ES, turime būti suinteresuoti, kad ta humanitarinė pagalba tęstusi ir kad e, nebūtų taikomos nereikalingos sankcijos. Aš norėčiau dabar pateikti labai paprastą klausimą. Ar yra įmanoma turėti tokią apžvalgą? Kur ji yra? Penkios valstybės iškėlė iniciatyvą, kad reikia keltis į tarptautinį e, teisingumo teismą Sirijos atžvilgių. Ar ES gali suvaidinti reikšmingesnį vaidmenį tarptautinėje arenoje? Tai čia yra valstybių pavienių iniciatyva. Aš manau, kad čia yra aiški problema. Trūksta strateginės vizijos ir trūksta kritinės analizės e, apie tai, kas yra padaryta ir apie tai, kas dar turi būti padaryta diplomatinėme flange. Ačiū. Toliau panešakė dvi minutės. Ačiū pirmininkė ministrė, komisijos narė kolegos. Labai gaila, kad šios diskusijos dėl baisios padėties Sirijoje nevyko su pačia vyriausia įgaliotina, kai galų galiu e, nusprendė e, vakar pasirodyti Europos parlamente e, po dviejų mėnesių vilkimą vykdyti savo pareigą. Tačiau svarbiau, kokie, kokios įtakos turi ES pasaulyje jai vadovaujant. Jos atstovas šiandien yra Kosove ir ten matome, matėme, e, kokios žalos gali turėti konfliktas, nes e, pilietinės karas Jugoslavijoje per ilgai vyko, o reaguota buvo pernelyg e, vėlai. Ta pati situacija kartojasi. Porą metų tęsiasi situacija Sirijoje be, be ryštingų mūsų veiksmų, be tarptinės bendruomenės veiksmų. Dešimtis tūkstančių žmonių nuž, nužudyti. Tai tą nelaimę lėmė žmonės, milijonai paliko šalį, e, turėjo persikelti ir iš tiesų viskas išvirto į ginkluotą e, karą. Ir visai nesenai ponas e, Brahini, Rusijos atstovas, Bogdanovas e, e, susitiko ir rezultatų nebuvo. Ir iš tiesų dėrybų rezultatai yra e, nuliniai, taip pat ir Rusijai dalyvaujant. O komisijos narė ministrė, kur mes buvome tuo metu? Imkime bent jau dabar iniciatyvos jungtinių tautų saugumo taryba turi priimti rezoliuciją kad pagalba būtų suteikta žmonėm. Nes yra kriminalinės struktūros vietoje, žmonės negali gauti vaistų ir maisto. Ir kitas klausimas yra, kodėl Švedija yra vienintelė ES valstybė e, narė, kuri ne, E, nėra už tai, kad Asadas būtų perduotas tarptautiniam baudžiamajam teismui? Kodėl nėra vienybės tarp ES valstybių narių? Mes nenorime, kad e, Sirijos e, žmonės būtų žudami. Mes turime sustabdyti žudimus ir turime uh, užkirsti kelią humanitariniai uh, nelaimiai. O, o kad pasiektumėm, tai nieko dar nenuveikėme. Ačiū, paniai e, Sakė. Dabar žaliųjų vardu tris minutės kalbės kolegė Flotar. Ačiū pirmininkė. Paskutinį kartą gruodžio 12 dieną 22 valandą su ponė Malmstrom apie tai kalbėjom. Ir kalbėjome, kokia makabriška, katastrofiška e, situacija formuojasi. Ir praėjus dar vienam mėnesiui ta situacija iš tiesų tampa realybė. Ir gerbiama ministrė, aš manau, kad nereikia dabar. E, E, bandyti viskam, e, e, tik, viską tik prognozuoti. Kitaip mes tik tai prisidėsime prie tos makabriškos padėties, kuri toje šalyje jau darosi. Mes turime keisti savo veiklos kryptį. 53 e, procentus tarptautinės pagalbos suteikia ES ir tai yra pirmiausia humanitarinė pagalba, bet reikia pasakyti, kad ji yra labai negerai paskirstoma. Tai jau vyksta ir pačioje ES viduje, nes Junktinė karalystė daugiau negu pusė ES pagalbos suteikia Sirijai. E, bet lygiai taip pat mes matome, kad ta humanitarnė pagalba galiausiai pereina per kryžios, e, Sirijos raudonąjį kryžių. Raudonas kryžius yra e, režimo rankose. Šis režimas, kuris nuolat, pavyzdžiui, bombarduoja duonos parduotuvės, kad žmonės badautų. Tai kaip mes galim kalbėti apie humanitarnės pagalbos skirstimą per jo rankas? Ir uh, labai daug yra e, bendruomenių, labai daug grupių visuomenėje, kurių mūsų humanitarinė pagalba net nepasiekia. ES turėtų realiau pagalvoti apie tai, kaip humanitarnė pakalba galėtų būti veiksmingiau ir tikslingiau paskirstyta. Kitas dalykas, labai gaila, bet mes ir toliau susidurime su tomis problemomis, kurias kalbėjome gruodžio 12 dieną. Šiandien m, kai, įsivaizduokite, kaip atrodytų, jeigu jūs kaip, būtumėt sirijietis ir atvažiuotumėt į ES. Pirmiausia, jūs būtino tikrinami e, pasų kontrolės punktuose ir todėl pravažiuoti būtų lab, įvažiuoti būtų labai sudėtinga, nes sirietiški pasai yra labai griežtai vertinami. Ir kaip sakė Human Rights Watch, viskas virsta tarsi loterija. Tik turtingos šeimos gali patekti į Europos Sąjungą. Dvi šeimos, siriečių šeimos dabar yra Lenkijoje, nes jos nusipirko už 46 milijonus Turkijoje e, netikrus pasus ir taip pateko į Europos Sąjungą. Ir e, kaip mes galėtume laikiną prieglopstį kažkam suteikti. Mes žinome, kad yra primta direktyva dėl laikino prieglopščio, būtinai ją reikėtų pritaikyti Sirijos atveju. Kitas lygas e, - embargo klausimas. E, opozicija šiuo metu e, yra Persų įlankos valstybių remiama. Ir E, negali gauti mes kalbame apie tai, kad turi būti uždraustas galimybės gauti ginklų, bet padėtis yra priešinga. Aš noriu, kad sausio 31 dieną taryba aiškiau įvertintų ginklų tiekimo uh, klausimą Sirijai. Ir galiausiai aš noriu pasakyti, kad reikia būti labai atidiems. Matome, kas vyksta dabar Turkijoje, kur yra diskutuojama dėl PKK. Šis procesas yra nepaprastai trapus. ES daro viską, ką gali, kad būtų pasiekta sėkmė. Ir uh, šis sprendimas bus lemiamas regionui. Aš norėčiau, kad ES šiuo klausimu aktyviau dirbtų. Ačiū, Elen. Dabar žodis dviem minutėms ponui Tanukui, konservatorių ir reformistų vardu. E, pone pirmininkė, pone ministrė, iš tikrųjų šitas e, konfliktas jau tęsiasi dviejus metus ir tiek jau gyvybių prarasta. Ir bet kokiu atveju nepas, nepavyksta stabilizuoti situacijos bent jau vienoje šioje artimoje rytų e, valstybėje. Ir dabar šitas uh, bombardavimas Alepo universiteto yra tikrai e, siaubingas atvejis. Dabar viena šalis kaltina kitą Sirijoje. Ir bet kokiu atveju abi šalis iš tiesų yra kaltinamos žiaurumais ir dėja tai yra tiesa. Todėl mes turėtume turėtų e, būti atsargesni, e, vertindami ypač opoziciją, ypač tuos džihadistus, kurie yra ekstremistai. Todėl bet, bet kokiu atveju mes turime tenktis, kad e, morališkai žlugęs ir bankrutavęs e, prezidentas Asadas turėtų kuo greičiau būti nušalintas iš savo pareigų. Ir dabar, kaip tik tai apskaičiuota, kad 60 tūkstančių žmonių e, žuvo mm, Sirijoje, mobilizuojamas kaip tik tai pajėgos paskutiniam mūšį, kurį organizuoja prezidentas Asadas. Taigi į tai turėtų vakarų valstybės atkreipti dėmesį. E, e, mes taip pat e, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Kinija ir Rusija vis dar remia Asado režimą, blokuoja saugumo tarybos rezoliucijas. Ir todėl blokuojama tarptautinės bendruomenės pozicijos priėmimas. Ir todėl neįmanomas pasiekti sustarimo tarp ES ir JAV šio klausimo. Todėl e, ES žinoma turėtų stengtis baigti šį konfliktą ir pasiūlyti e, Rusijai ne tik tai žodžius, ne tik tai pažadus, bet ir kažkokius veiksmus, kurie e, padėtų priversti Rusiją pakeisti savo poziciją. Dabar prisiminkime ir krikščionis, kurie yra kaip tik tai dabar mūšio sukūryje ir juos atakuoja abi konfliktuojančios pusės Sirijoje. Ačiū, e, kolega. E, Europos laisvės demokratijos frakcijos vardu, ponai, ponai, Belderis, sakymas, tikimas žodis. Ačiū, e, ponė pirmininkė, 2013 metai būtent yra tie metai, kai mes turime vykdyti realią policiją ir Sirija turi dabar dvi galimybės. Mes <clears throat> galime vis pasinaudoti e, karinėmis priemonėmis, kad išvytume Asadą iš šios šalies, tačiau tai reiškia, kad turės bus tęsiamas pilietinis karas ir infrastruktūra bus sunaikinta, kils humanitarinė krizė Sirijoje. O tai didžiausias pavojus yra visų pirma e, pačios Sirijos e, piliečiams, bet e, šitas konfliktas gali persikelti ir kaiminės valstybės. Ir jeigu mes tikrai norime pabaigti pilietinį karą, tada mes turėtume ieškoti politinio dialogo su Sirijos režimu. O tai vėlgi reiškia, kad vakarai, Europos vadovų taryba, manyčiau, jūs čia mums, man pritartumėte, dabar turėtų remti opoziciją Sirijos viduje, o ne tik tai užsienyje esančią opoziciją. Todėl turėtume užmėgsti kont kontaktus su uh, e, mūsų Alha. Kodėlgi nėra užmesgami tie konfliktai? Nacionalinis susitarimas, nacionalinė taika ir um, taikus bendrabuvis turėtų būti mūsų tikslas. E, iš esmės, e, čia reikia atkreipti dėmesį, kaipgi e, arabai reaguoja į šitą konfliktą, atsižvelgti į jų nuomonę. Ir būtent apie, apie tai jau diskutuojama, tačiau aš esu skeptiškas dėl rezultatų. Ačiū, ponė Belderi. E, dvi minutės guoja e frakcijos vardu, ponė Matieš. Ačiū, e, ponė pirmininkė, ponė ministrė. Šią savaitę sužinojome iš jungtinių tautų uh, E, vyriausio įgaliotinio, kad Sirijoje žūsta šimtai tūkstančių žmonių, yra šimtai tūkstančių pabėgėlių ir ateityje tikriausiai bus dar daugiau pabėgėlių. Tai yra labai sudėtinga ir dramatiška situacija. Ir mums tai yra įspėjimas, ir ne tik įspėjimas, tai yra ženklas, kad tarptautinė bendruomenė neįvykdė savo įsipareigojimų, kad jungtinės tautos yra bejėgės šio konflikto akivaizdoje. Ir ES taip pat, e, būtent kaip politinė organizacija, yra taip pat bejėgi. Situacija Sirijoje tampa vis prastesnė. Šimtai tūkstančių nekaltų civilių žmonių žūsta, yra sužeidžiami. Būtent todėl kad šis Al-Asado nedemokratiškas žiaurus režimas yra nukreiptas prieš juos. E, kenčia šeimos, Ir uh, vis dėlto niekam negalima joms padėti. Uh, Mes matome, kad tie sukilimai, kurie būtent ir pažymėjo arabų pavasarį, kartais yra neteisingai interpretuojami, kartais remiamos yra tokios jėgos, kurios nėra nedemokratinės ir kartais susijusios per daug su islamo pasauliu. Todėl aš manau, kad mes turėtume šiuo atveju kreiptis į tarptautinės institucijas ir tarptautinį baudžiamą į teismą, kad būtent, kad sirų tauta sirų e, tautai būtų užtikrinta, kad e, ji nusipelnė taikos ir kad e, kaltininkai būtų nubausti. Taigi ES turėtų skatinti demokratėjimo politiką artimuosiuose rytuose ir skatinti tokią politiką, kur mes nesikištume oportunistiškai į sudėtingą arabų pasaulį. Nes e, betodiriškai kižnaimėsi mes tik tai pagilinsime tas problemas ir e, netgi sustiprinsime humanitarinę katastrofą. Ačiū, Mariza. Dabar pusantros minutės Filipui Kleisui. E, neprisijungusiojo vardu. Ačiū, panė pirmininkė. Tampa vis aiškiau, kad euforija dėl arabų, pas, dėl arabų e, pavasario šiame parlamente buvo šiek tiek per ankstyva. Mes iš tikrųjų per daug naiviai tikėjomės kažkokių e, demokratiškų rezultatų iš arabų pavasario. Mes matome, kad e, būtent yra pasaulietiška diktatūra, kaip tik tai, kuri kovoja dabar Sirijoje. Ir ji kartais yra E, pakeičiama islamo diktatūra, čia kaip atsitiko e, Egipte. Mes e, būtent žinome, kad ES apie 50 milijardų dolerių skyrė musulmonų brolyjos diktatūrai Egipte. Ir aš nenorėčiau, kad tokie scenarijai pasikartotų. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tuos žiaurumus, kuriuos vykdo Asado režimas. Tie žiaurumai turi būti pasmerkti ir kaltininkai turi būti nubausti. Mes turime išvengti, kad Al-Qaida arba jų sąjungininkai kokiu nors būdu gautų valdžią Sirijoje, nuvertus Asado režimą. Nes As, As, Asado režimas iš tikrųjų nėra vienas žiaurusis režimas Asade. Yra ir opozicinės grupės, kurios tikrai įvykdė nusikaltimams prilykstančių dalykų. Į tai mes turime atsižvelgti. Ačiū. Frakcijų atstovai baigė savo pasisakymus. Dabar grįžtame prie šių diskusijų apibendrinimo. Pirmiausia, norėčiau suteikti žodį komisijos narė Georgijevai. O, kai kurie kolegos jums padėkojo. Tos, pramonė, tos priemonės, kurių jūs ėmėtės, tikrai buvo sėkmingos, o po to turėsite galimybę pasisakyti ponia Kreiton ministrė, kuri kalbės e, komisijos pirmininkos e, pavaduotojas įvėjusi galiotinės vardu. Pone Georgieva, prašau. Ačiū, pirmininkė. ką norėčiau pasakyti pirmiausia, kas vyksta su humanitarinė krize Sirijoje. Padėtis tik tai blogėjo, blogiausia turbūt dar ateityje. Pastarosiomis savaitėmis matėme, kaip labai prastėjo sąlygos Sirijoje dėl bendro trijų veiksnių poveikio Pirmiausia, suintensyvėjo kova. Antra, ekonominės sąlygos dabar yra katastrofiškos. Trečia, dėja šiais metais žiema labai atšiauri ir nuo to labai kenčia žmonės. Dėl kovų. Jos ne tik tai suintensyvėjo, dar dažniau viskas vykdoma labai žiauriai ir aišku, daugiausia galima kaltinti Asado režimą, tačiau vis dėlto e, ir e, jų kovos oponentai taip pat e, vykdo žiaurumus ir kaip tik tai todėl labai sunku yra teikti humanitarinę pagalbą. Nu ko dabar kenčia žmonės, tai uh, Taip pat ir tokie veiksniai kaip augančios kūro maisto kainos. Ten, kur vyksta žiauriausios kovos, Alepe, Homse, kitose vietose, dabar žmonės dar ir bed, badauja. Šiomis sąlygomis darome viską, kad suteiktume pagalbą žmonėm. Ir aš konkrečiai norėčiau paminėti tai, ką sakė pane Flotr. Dėl to, e, kaip iš tiesų ES pagalba teikiama Sirijoje. Nuo pat krizės pradžios, nuo pirmųjų dienų dalyvavome trejopai, kaip pagrindinis finansuotojas, kaip e, e, vienintelis tarptautinis e, donoras, kur atstovai yra vietoje ir be to Sirijos humanitarinėme forume pasisakėme už humanitarinę pagalbą tris kartus. Ir uh, siekiame, kad būtų e, laikomasi tarptautinės humanitarnės pagalbos taisyklių, e, tai kad tai darytų taip pat ir opozicija, kad žmonės nemirtų dėl, dėl to, kad nežinoma, kokia ta teisė yra. Ir kadangi mes dalyvavome mums e, pavyko pasiekti, kad pagalba geriau pasiektų kenčiančius Sirijos žmonės. Mūsų pastangų dėka aštuonios tarptautinės nevyriausybinės organizacijos, septynios iš jų e, europinės pradėjo veikti e, Sirijoje, jos teritorijoje. Ir dabar 90 e, pilietinės visuomenės organizacijų gali dalyvauti humanitarinės pagalbos nu, teikimo mechanizme, neskaitant to, ką daro Sirijos raudonojo pusmenulio organizacija. Ir dabar kas trečias Sirijos gyventojas gauna pagalbą, būtent dėl to, ką mes darome, dėl to, ką mes finansuojame, skaičiai įvardyti buvo, at, e, būtent dėka to, ką mes darome, e, kad sudarytumėm sąlygos humanitarinės pagalbos tikimo darbuotojams e, dirbti. Organizavome susitikimus su ginkluoto pozicija E, e, e, Kairė ir galiu pasakyti, kad mes pasinaudome visu, visais įmanomais kanalais, kad žmonės ir patektų į Siriją, kad teiktų pagalbą. Ir galiu pasakyti, kad lankiausi regione ir skaudu matyti tai, kas ten darosi. Kalbėjusi su jau, jauna mergina iš, iš Sirijos. Jie jau labai senai negali lankyti mokyklos, e, Sirijos švietimo sistemos praktiškai nebėra, 700 e, mokyklų dabar yra gyvenamoji vieta viduje perkeltų žmonių e, visos sistemos nėra, sužeistieji negauna pagalbos, skiepijimas praktiškai nutrauktas. Taip iš tiesų reikalo turime su labai rimta humanitarinė krize ir labai svarbu, kad mes intensyviai e, dirbtumėm, kad e, krizai būtų padarytas galas ir dėje ne e, humanitarinės pagalbos teikėjai gali lemti krizės pabaigą, politikai tai gali lemti. Kai kas kalbėjo apie karinį sprendimą. Pažvelkime į Libijos variantą ir iš tiesų Sirija ne Libija yra. Kai kalbuosi su žmonėm regione, jie sako, kad jeigu būtų imtasi karinių veiksmų, jie bijosi, kad būtų, jeigu tai būtų atsitikę, būtų panaudotas cheminės ginklas ir humanitarinės pasiekmes būtų dar prasesnė negu dabar. Tai iš tiesų karinės sprendimas nes, neduos jokių e, rezultatų, netokių rezultatų, kurie pagerintų padėtį, tai turi būti politinis sprendimas, turime garsiai e, kalbėti apie tai ir baigdama pasakysiu, jog mes taip pat ėmėmės e, lyderio vaidmens, siekdami užtikrinti, kad dėmesys būtų skiriamas humanitariniai krizai, generalinis sekretorius surenks susitikimą E, sausio 30 dieną sutikimo e, šeimininkas bus e, Kuveito emiras. Mes siekiame, kad toks sutikimas įvyktų, nes iš tiesų reikia tokio finansavimo viskam, kokio nėra. 23 iš 27 mūsų valstybių narių dosniai prisidėjo prie pagalbos teikimo Sirijos žmonėm aštuonios iš mūsų valstybių e, narių e, teikia e, pagalbą Turkijai Jordanijai. Ir žinau, jeigu kreipsimės ir vėl tos valstybės teiks pagalbą, tačiau vis dėlto turime stengtis labiau padaryti daugiau. Dėja, politinis sprendimas yra vienintelis galimas ir jo dar nematyti. O tuo tarpu milijonai Sirijos gyventojų gyvena e, kančiose ir yra pavojus, e, kad e, viskas išplis ir regione. Ir norėčiau užtikrinti Europos parlamentą, kad humanitarnės pagalbos teikėja dalyvauja, rizikuoja savo gyvybė, 15 pagalbos teikėjų žuvo, daug, daug buvo sužeista, bet bet mes laikomės ir toliau siekiame um, įgyvendinti ES pasiryžimą padėti um, nekaltiems žmonėms tiek, kiek mes galime. Dėkui. Ačiū gerbimo komisijos narė. Dabar mes uh, užbaigsime diskusiją, suteikdami žodį ministrei Kreiton. Labai ačiū. Noriu uh, padėkoti visiems parlamentarams už konstruktyvius pasisakymus. Manau, kad mes visi e, kartu E, jaučiame, koks netidėliotinas šis klausimas ir e, jaučiame didelį nerimą dėl šios baisios susiformavusios padėties. Manau, kad komisijos narė tai pristatė labai gerai. Tam reikės daugiau ryšto ir visų institucijų ES bendradarbiavimo. Tarput ir tartautinė bendruomenė turės prisidėti, kad mes galiausiai galėtume rasti politinį sprendimą, kaip ką tik sakė komisijos narė. Aš e, Norėjau tik sureaguoti į pateiktuosius klausimus. Labai atsiprašau, jeigu praleisiu kai kuriuos jūsų. Noriu pirmiausia sutikti su jumis e, smerkiant Alepo universiteto išpolį vakar. Turbūt visi e, šiame parlamente šiam smertu, smerkimui pritarė pasmerkimui pritarė. Taip pat sutinku su ponu Salafranka e, dėl potencialios katastrofos, dėl žmonių gyvybių praradimo, dėl gilėjančios humanitarnės krizės, e, jeigu šis konfliktas nenustos e, aštrėti ateityje. Aš manau, kad reikimtis konkrečių priemonių. Konkrečiai atsakydama jūsų klausimą dėl darybų Ženevoje ir trišalio susitikimo, kuris neseniai ten įvyko. Uh, Aš galiu pasakyti, kad ES ten nedalyvavo, tai buvo antrasis susitikimas tarp pono Brahimi, e, Junktinių Amerikos valstybių ir Rusijos, ir ponas Brahimi planavo tą e, trilogą e, tarp trijų partnerių išlaikyti. Mes jį suprantame, tačiau tuo pat metu nuolat palaikome ryšį su juo ir jo komanda, nuolat gauname naujausią informaciją apie jo e, siekiamą pažangą per diskusijas ir dialogą. ES yra įsipareigojusi visapusiškai e, prisidėti prie e, įvairių pagalbos priemonių. Atsakant poniai De Kaiser, ES dalyvauja visose bandymuose E, užtikrinti atskaitomybę ir Ženevoje, ir Niujorke. Ir toliau tą darysime. Buvo pasakyta daug apie kitą aspektą. Pone Šakė ir atsiprašau kalbėtoje dėl e, negerai tarimų pavardžių. Ir poniai Fliotra. E, norėčiau atsakyti, mes visi žinome, kiek yra problemų, kiek yra trūkumų, kokios yra mūsų e, bendrų pastangų spragos ir ES humanitarnių lygmenių ir tarptautinėje arenoje veikiant. Tačiau padėtis negali, būti, negali supaprastėti, mes negalime jos supaprastinti. Kartais e, tą padaryti atrodo labai lengva. Turime įvertinti visus įmalomus variantus, visus galimus aspektus ir galimybės bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, kaip ką tik sakė komisijos narė Georgieva. Taip pat turime galvoti apie skirtingas pilietinės, civilinės organizacijas ir pagalvoti, kaip mes galėtume jas geriau paremti, kaip galėtume užtikrinti, kad humanitarnė pagalba pasiektų tikslą. Tai yra civilius žmonės, kurie labiausiai kenčia dėl daugybės įvairių priežasčių, apie kurias kalbėjo parlamentarai ir pati komisijos narė. Nekalbam jau vien tik apie e, prastėjančias oro sąlygas. Mes e, su visais, visomis organizacijomis turime veikti konkrečiai ir koordinuotai ir tikimės susilaukti kuo daugiau paramos vietoje. Toks ryštas veikti egzistuoja ir tiesą sakant, ES praktiškai įmasi konkrečių žingsnių ir toliau tai darys. Apibendrindama aš galėčiau tik pasakyti, kad mes E, žinome, kad bendradarbiavimas tarp Europos parlamento ir kitų institucijų yra nepaprastai svarbus, kad būtų galima įvykdyti mūsų kasdienį darbą humanitarinių frontų ir politinių frontų. Mes turime suteikti visas įmanomas e, galimybės paremti e, valstybės žmonės, padėti opozicijai ir geriau apsaugoti civilius žmonės. Aš manau, kad tai yra netidėliotina aktualija mes sutelksime dėmesį į tai, kaip mūsų pastangos kaip padaryti mūsų pastangas tikslingesnėmis ir per kitą užsienio reikalų tarybos posėdį tai bus įvertinta. Be to e, mes stengiamės užtikrinti, e, kad didėtų regioninis bendradarbiavimas, e, kad Sirijos konfliktas neišsiplėstų į regioną Mes darome viską, ką galime, kad e, užkirstume tam kelią. Mes žinome, ką reiškia destabilizacija ir mes e, pripažįstame, kad šis regionas dabar yra itin e, pažeidžiamas. Ramus. Ačiū, panė ministrė. Ir jūsų pareiškimu dabar baigiame šias diskusijas. Periname prie kito darbo atvarkės punkto. Na, dabar diskutuosime dėl ES ir Irako partnerystės.